komitetas e, patvirtino rekomendaciją nepasisakyti prieš deleguotą teisės aktą. Ši rekomendacija buvo paskelbta balandžio 27 dienos posėdėje ir niekas neprieštaravo per 24 valandas šią rekomendaciją pagal darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnių 6 dalį. Ši rekomendacija tokiu būdu laikoma patvirtinta ir rytoj, gegužės 10 dieną, ji bus paskelbta. Teisės reikalų komitetas pagal